jūsų pasišventimą savo darbę, kol laikote komisaro pareigas. Taigi, šis diskusijų punktas baigtas, dabar pername prie kitos temos. Ir tai yra vėlgi žodinis klausimas dėl kovos su priekyba žmonėmis. Pirmasis šnekėtojas bus Anahet. Dvi su pusė minutės žodis jums. Labai ačiū pirmininkėm. Kaip mes visi žinome, tai yra vienas iš rimčiausių ir baisiausių nusikaltimų pasaulyje ir labai liūdna, kad šį rimtą klausimą mes svarstome praktiškai visai dienos pabaigoje, pustuštė salėje, be ypatingos auditorijos. Um, dar 1850 metais visoje Europoje buvo uždrausta vergyja ir vis dėlto praėjus porą šimtų metų beveik mes matome šimtus ir tūkstančių žmonių, kurie nukenčia nuo šios e, modernios vergystės formos, tai yra prekybo žmonėmis. ES ir jos valstybės narės bei institucijos e, turi didžiulį sakomybę sustabdyti šitą vergijos formą. Mes turime įvairių vergijos formų, tai yra seksualinė, seksualinė vergyja, e, privatinis darbas, e, privatavimas, elgetauti ir daug kitokių išnaudojimo formų. E, Ta proga norėčiau padėkoti visiems, kurie mm, daug prisidėjo rengiant dokumentą, e, kurį mes čia teikiame ir tikiuosi, kad galų galę mes tarsime dėl bendros rezoliucijos. E, taip pat labai tikiuosi, kad nauja komisija labai netidėliotina pateiks direktyvą dėl kovos su prekyba žmonėmis ir direktyva bus e, dar reiklesnė, dar kietesnė savo formuluotėmis negu pirminis komisijos pasiūlymas, kuris irgi buvo neblogas. Šiaip jau kalbant apie prekybą žmonėmis, e, mes turime globaliai vertinti situaciją, turime kalbėti ne tik apie baudžiamąjį kodeksą, bet e, ir apie kitas rytis, pavyzdžiui, migracijos teisę. Mes turime įvertinti taip pat, kad šių nusikaltimų rimtumas būtų įvertintas ir kad e, būtų užtikrintas baudžiamumas tiems asmenims, kurie iš to pelnosi. E, Taip pat turime užtikrinti ypatingą nepilnamečio apsaugą susijusiu šiais e, klausimais šiam problemu. Ir be abejo, kalbant apie prekybą žmonėms, visos valstybės narės turi dėti rimtų pastangų užkirzamas kelią tokiai prekybai. Tai reiškia, kad mes pirmiausia turime sumažinti paklausą, kuri dabar e, egzistuoja mūsų šalise e, tų paslaugų, kurias teikia tokios prekybos žmonėmis aukos. Sumažėjus paklausai be abejo automatiškai mažės ir pasiūla. Uh, Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad aš norėčiau paraginti tarybą, komisiją bei Europos parlamentą, e, taip pat valstybės narės ir visas kitas Europos institucijas. E, e, aš raginčiau jas visas susivienyti tam, kad būtų sustabdyta šita šilkinė vergybos forma, būtent prekyba žmonėmis ES. Labai ačiū. Toliau, ponia Bauer, 2,5 minutės žodis jums. Ačiū, panė pirmininkė. Prekyba žmonėmis iš tikrųjų yra labai rimta tema. Šimtai tūkstančių Europos žmonių tampa šios prekybos aukomis. Tai tiesiog neįtikėtina. Net E, <laughs> netikėtina netgi tai, neįtikėtina netgi tai, kad, pavyzdžiui, vertėjai šimtą tūkstančių išvertė kaip tūkstančiai. Na tai e, tik tai atspindi bendrą tendenciją, kad e, šio, šio, šio reiškinio mastas yra liktai sumenkinamas, nepakankamai vertinamas. Iš tikrųjų, Europai reikia daugiau pastangų kovojant su prekyba žmonėmis. Aš norėčiau paliesti dvi temas, dvi problemas. Uh, visų pirma, aukų apsaugos klausimas, o taip pat e, paklausos mažinimas. Nors e, egzistuoja Europos teisės aktai skirti aukų apsaugai ir komisija pažadėjo iš naujo peržiūrėti dalį šių teisės aktų. 2009 metais mes kalbėjome apie teisės aktą numeris 81 2001 metų. E, ir e, šis dokumentas jau reikalauja atnaujinimo. Mums reikia iš tikrųjų užtikrinti rimtesnę aukų apsaugą, nes be tokios apsaugos nepavyks e, įveikti organizuoto nusikalstamumo, kaip tai jau patvirtino mums Europolo vadovai. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į paklausos mažinimo problemą. Nes iš tikrųjų yra ištisa rinka ir be abejo šioje rinkoje taip pat galioja paklausos ir pasiūlos dėsniai kaip ir bet kokio kito rinkoje. Mes paprastai esame linkę užmerkti akis prieš tą paklausos pusę. Jeigu mums nepavyks sumažinti poreikio, sumažinti paklausos, mes niekaip sėkmingai e, neveiksime e, prekybos e, su žmonėmis, prekybos žmonėmis problemą. Taip pat reikalinga koordinuota politika. Komisija, kaip mes pastebėjome, e, nelabai koordinuoja savo politiką, tai yra atskiri generaliniai direktoratai ar atskiri pareigūnai kartais nesusišneka ir šitas rytis iš tikrųjų gerai, reikėtų stipriai gerinti. Dėkuoju. Toliau panas Lopes Garido tarybos vardu. Pone. Aš visiškai pritariu iniciatyvai, klausimui ir diskusijai, kurią jūs pradėjote šiandieną. Iš tikrųjų, priekyba žmonėmis na, yra tikra rykštė viena sunkiausių bėdų tenkančių žmoniai ir tikras iššūkis, kurį, su kuriuo mes turime sustvarkyti kartu. Ir yra labai svarbu suvienyti mūsų pastangas šioje kovoje Europos lygių ir netgi plačiau, kad galėtumėm, e, na, išnaikinti šitą rykštę. Jūsų žodinis, savo žodinėme klausime, jūs visų pirma kalbate apie tai, kad ES turi galvoti apie žmonių teises, apie socialinę integraciją, reintegraciją. Ir taip, aš jums pritariu, visiškai pritariu dėl to. Tikrai tai yra geras veikimo būdas. Na, o dėl proporcingumo, bausmės proporcingumo, ta kita problema, kurį jūs keliate mm, savo klausime, tai mes sieksime įdėkti mm, aukų apsaugos stipresnę sistemą, reikia, kad aukų nukentėjusių apsauga, e, sistema, apsaugos sistema veiktų, siekiant kovoti su priekyba žmonėmis. E, vaikų, aukų nukentėjusiųjų apsauga yra neveiksminga, kuomet nebaudžiami lieka atsakingi už tą priekybą. Jūs taip pat keliate kitą labai svarbu klausimą. Ir tai mes taip pat turime pamastyti, tai yra jurisdikcijų nuostatų koordinavimo klausimas. Antrajo, antrojo dalyje <clears throat> jūs kalbate apie informacijos koordinavimą ir kaip komisija ketina pagerinti iš informacijos koordinavimą. Taigi, e, na mes tikrai mėginsime spręsti šią problemą. Jūs taip pat klausite, kokiu prevencijos priemonių ketiname imtis. Taigi mes manome, kad ES jau dirba šiame fronte, prevencijos fronte buvo priimta. 2005 metais tarybos sprendimų, jie tik tai turi būti veiksmingai gyvendinami, na, o žmo, priekyba žmonėmis yra įtraukta į daugelį susitarimų, sutarčių su kitomis pasaulio šalimis, pavyzdžiui, Afrikos valstybėmis. Taip pat yra sustarimas su Vakarų Balkanais. Ir mes taip pat galvojame, kad pagalba kovoje su priekyba žmonėmis šio reiškinio viešinimas, informavimas apie, apie jį yra labai svarbus. Reikia reikia, kad visuomenė suvoktų problemos mastą, kad būtų informuojama ir pasienio policija. Taigi noriu pasakyti, kad Ispanija, pirmininkaudama ES, ypač rūpinsis vaikų klausimų, vaikų, kurie nukenčia nuo tokios priekybos žmonėmis, tai mūsų prioritetas pirmininkavimo laikotarpiu. Ir mes paprašėme komisijos jau pateikti dešimtų metų pradžioje iškelti vaikų mažamečių e, klausimą atvykstančių į ES er, teritoriją be saugusiojų palydos e, šitą klausimą spręsti. Per mūsų įgaliojimą per ateinančius šešerius mėnesius mes ketiname, <clears throat> Ispanija ketina surenkti diskusiją apie direktyvą dėl priekybos žmonėmis. Aš įsitikinęs, kad komisija greitai pateiks pasiūlymą šią linkmę ir Tuo remdamasi Ispanija pradės diskusiją taryboje šio klausimu ir akivaizdu, ši diskusija taip pat, į šią diskusiją bus taip pat įtrauktas ir Europos parlamentas. Tai yra, kaip sakote, moderni šio laikinė vergyje, vergovė ir šį klausimą reikia spręsti. Ačiū Jums už tai. Ponas Baro, trys minutės. Ministras ką tik išaiškino, kaip kad tai yra iš tikrųjų tam tikra vergyjos forma, toji priekyba žmonėmis. Aš dėkoju ponioms Het ir Bauer, kad jos iškėlė šį klausimą. Iš ties reikia tokią daugia disciplininį metodą pradėti taikyti, kad galėtumėm ne tik tai represiją, baudimu užsiimti, bet ir taip pat e, įtraukti į tą tarptautinį bendradarbiavimą į trečiasią šalis. Šitas integruotas metodas yra, jį pasirinko komisija, siūlydama pagrindų sprendimą paskeltą 9 metų kovo mėnesį. Šitas sprendimas. Jame remiamasi Europos tarybos uh, dokumentu dėl kovos su priekyba žmonėmis 2005 metais paskelbtu, tačiau jis dar platesnis e, nei tas dokumentas. Tai yra tam tikrą teisinį pagrindą suteikia Lisabonos startis ir mes stengsimės, kaip komisija ir pasakė, kuo skubiau pateikti direktyvos projektą, kad galėtumėm inicijuoti diskusiją šiuo klausimu. Ir norėsime šiame naujajame direktyvos projekte truputėlį aukščiau pakelti tą mūsų ambicijų siekių kartelę. Ir parlamento įsipareigojimas yra labai svarbus siekiant sustiprinti Europos teisinį, mm, teisinį pagrindą kovojant su priekybo žmonėmis. Aš Jums pateiksiu tik tai keletą elementų atsakydamas, keletą informacijos elementų atsakydamas į tą žodinį klausimą. Visų pirma, dėl baudų ir sankcijų priekyba žmonėmis yra labai sunkus nusikaltimas ir turi būti atitinkamai baudžiamas. Sankcijos turi būti griežtos. Ir reikia, kad maksimalios sankcijos bausmės būtų kuo vienodesnės, nes kol kas jos skiriasi tarp valstybių narių nuo 3 iki 20 metų dėl kažkokių tai na, tipinių nusikaltimų šioje srityje ir nuo, tarkim, 15 iki įkalinimo iki gyvos galvos dėl kažkokių sunkinančių aplinkybių. Taigi štai kokie skirtumai. Tai yra didžiuliai skirtumai tarp tų baudų ir bausmių ir tai jie yra nepateisinami, kalbant apie Europos perspektyvą. Taigi, naujame siūlyme mes siūlysime griežte, griežtas bausmes. Dabar apie pagalbą aukoms, nukentėjusiesiems. Pagalba nukentėjusiems nuo priekybo žmonėmis, ypač apgyvendinimas, medicinė pagalba, psichologinė pagalba, patari, patarėjai, e, t, vertimas, teisinė pagalba. Visa tai yra labai svarbu ir būtina. Be abejonės, kaip Ispanija ir pageidauja, mes taip pat E, parengsime specifinės priemonės, galbūt labiau ginančias vaikus nukenčiančius nuo priekybo žmonėmis. Pagalbos sistema ir teisinio atstovavimo sistema turi būti nemokama, kalbant apie vaikus. Per 2010 metus komisija paskelbs pirmąjį pranešimą apie direktyvos taikymą susijusios, direktyvos susijusios su gyvenimo leidimais išduodamais trečiųjų šalių išeiviams, nukentėjusiems nuo priekybo žmonėmis ir bendradarbiaujantiems su atsakingoms institucijomis. Ir atsižvelgdami į šį pranešimą, matysime, ar reikia dar keisti kažkiek direktyvą ar ne. Dabar pakalbėsiu apie priemonės, kurios galbūt padėtų sumažinti paklausą poreikį. Komisija savo direktyvos projekte numatys priemonės e, skatinančias valsty... verčiančias valstybės narės imtis būtent veiksmų, priemonių e, mažinančių paklausą. ir skatinsime bausti už naudojimąsi seksualinėmis paslaugomis, kuomet tas naudotojas, vartotojas žino, kad paslaugos teikėjas yra priekybo žmonėmis auka. Ir kiekviena valstybė narė turėtų per, ga, turėti galimybę persiekėti ne tik savo šalies piliečius, bet ir asmenis nuolatos gyvenančius toje teritorijoje ir nusikalstančius priekybos žmonėmis nusikalstimu, nusikaltimu kitos, kitoje valstybėje. Tai yra, kaip sakote, naujoji mafija, nusikaltėlių organizacijos, kurias sudaro e, įvairių tautybių nusikaltėliai. Jie sukuria savo nusikalstamus tos centrus kurioje nors sąjungos šalyje. Na ir dabar pakalbėsiu apie informacijos rinkimą. Komisija energingai imasi kurti tų bendrųjų rodiklių reikalingų informacijos rinkimui. Mes turime uh, aprūpinti ES patikima informacija, kurią būtų galima palyginti pagal kažkokius bendrus vardiklius. Ir jais remiantis galėtumėm imtis kažkokių bendrų iniciatyvų. Ir šito mes įmame su Eurostatu, su ES agentūromis Europolu, Eurojustu, Frontexu ir pagrindinių teisių agentūra. Na ir baigsiu, kad pakalbėdamas apie prevenciją. Mes turime finansinę pareigą mm, kovoti su nusikalstamumu ir būtent dešimtaisiais metais bus tam tikra eilutė kovai su priekyba žmonėmis. Taip pat pagal Stokholmo programą yra numatomi tam tikri specifiniai veiksmai kurie pagal bendrąjį orientacinį dokumentą, kurį e, e, Teisingumo vidaus reikalų taryba patvirtinimo, ten yra numatyta bendradarbiavimo su trečiosiamis šalimis. Tiek maždaug apie tą bendrąjį instrumentą kovos su priekybo žmonėmis. Kaip ir sakiau, komisija pateiks, greitai pateiks direktyvos projektą. Ir aš džiaugiuosi, kad Ispanija taip pat savo ruoštų yra pasirengusi pradėti diskusiją, kuri padės dar labiau ma, išplėsti, praturtinti komisijos siūlymą, kuris, manau, bus savalaikis, kadangi šis reiškinys dėje nemenkėja, o tik tai plečiasi visose mūsų valstybėse narėse, taigi pats laikas reaguoti ir reaguoti energingai. Thank you, Commissioner. And now... Dėkuoju komisijos nariui, ponė Andželylį. Dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Hed ir poniai Bauer už jų iniciatyvą. Prekyba žmonėmis, kaip jau buvo minėta, yra labai rimtas nusikaltimas. Susidurime su seksualinė eksploatacija, neteisėtų darbu. Tai yra nusikaltimas, kurio vykdytojai e, visai negalvoja apie savo aukų teisės, kurie jas apgaudinėja nesumoka už jų darbą, grasina jiems, tai veikia tų žmonių šeimas ir vaikus. Dažniausiai kalbame apie moteris, kurios tampa aukomis. E, galime kalbėti apie 3 milijonus tokių aukų, 90, jų, 90 e, procentų jų yra moterys. Mes taip pat žinome, kad e, susidurime su e, prekyba tokių žmonių aukomis, e, su kitomis šio reiškinio formomis, elgetavimu, privesnių darbų ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai yra didelė rykštė Kova su prekyba e, žmonėmis ir jų eksploatacija turi tapti vienu svarbiausių e, Europos komisijos e, darbo tvarkės punktų. Turime užkirsti tam kelią, turime galvoti, kaip padėti aukoms. Nesen e, pastarojoje Stokholmo programoje taip pat kalbame apie kovą su šiuo reiškiniu. E, Aš tikiuosi, kad ši diskusija paskatins e, tarybą ir komisiją nepamiršti šio klausimo. Iš tikrųjų, e, raginame, kad e, naujoji komisija kuo sparčiau parengtų naująją direktyvą. Sveikinu ir taip pat sveikinu, dėkoju ir sveikinu Jūs paskyrus vicepirmininkė atsakinga už vaikų teisės. Ponas Moras pranešimo autorių pasiekimai šiandien turėtų būti pripažinti. E, buvo e, įdomu girdėti Ispanijos e, ministro ir pono Baro žodžius apie tai, kad jie yra pasiryžę kovoti su šiuo reiškiniu. E, palauksime, kol e, tie žodžiai bus įgyvendinti praktikoje. ES piliečiai iš tikrųjų tikisi, kad su šia rykšte bus kovojama. E, ponas Baro kalbėjo apie galimą naują teisės aktą, jo tikrai lauksime. Šiandien e, išklausydami ponios Malstrem mes girdėjome, kad ji pozityviai reaguoja į pasiūlymą ES turėti e, koordinatorių kovai su prekyba žmonėmis. Anahed paminėjo problemos mastą ir iš tikrųjų tai reiškia, kad turime imti veikti. E, kalbame apie labai sudėtingą reiškinį, kuris apima priverstinį darbą, seksualinį eksploataciją vaikų, e, eksploataciją ir taip toliau. Ponas Baro paminėjo daug dalykų, kurių e, mes lauksime mm, įsigaliojant tikrovėje. Lauksime ryštingos politikos. E, Europos piliečiai nori matyti tam tikrą veiksmų planą. Šiuo metu mūsų piliečiai supranta, kad tokia rykštė egzistuoja, bet nemato holistinio požiūrio, nemato, ką komisija daro šitoje srityje. Komisija, tame tarp ir ponė Marstrom, e, šiandien kalbėjo apie galimus naujus teisėjų kūros pasiūlymus. Apie tai kalbėjo ponė Valstrom. Tad nors ir kalbame vėlyvą valandą, atėjo laikas nuo žodžių pereiti prie darbų. Pone Hirš, pusantros minutės. Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Zuerst möchte ich mich. Gerbiamasis ponė pirmininkė, dėkoju. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjams už puikų bendradarbiavimą, jų įsitraukimą į šį labai svarbų darbą. E, prekyba žmonėmis yra e, tikrai labai rimtas nusikaltimas. Tie skaičiai, kuriuos e, pateikia Europolas, aiškiai rodo, kad pažangos, kalbant apie prievartinį darbą, apie prekybą moterimis, e, rodo, kad situacija negerėja. Todėl turime dirbti nuosekliai. Kad mums e, pasisektų, turime siekti integracijos e, visoje virtinėje įvairiausių sričių. Visų pirma, turime pasiekti, kad Europa labai aiškiai suvoktų, kad prekyba žmonėmis vyksta kiekvienoje valstybėje narėje, kiekviename mieste. Tad turime uh, užtikrinti informatumą. Nes, tarkime, kai uh, Vokietijoje vyko pasaulio futbolo čempionatas, uh, buvo informacinė kampanija, kuri padėjo e, susiburti, padėti aukoms. Mes turime taip pat galvoti apie tai, kaip padėti žmonėms patekusiems į tokią sudėtingą situaciją. Turime užtikrinti, kad jie galės pasinaudoti medicinos, psichologinę pagalbą, kad gaus paramą, kad galėtų grįžti į savo šalį arba galės pasiprašyti prieglopščio, surasti naujus namus ir pradėti naują gyvenimą. Eh, vandaag in een nederlandse krant eh, het bericht van een eh, aspergeteler die op. taigi šiandien olandijos laikraštyje buvo kalbama apie asmenį moterį kuri buvo įtarta na, įkalinusi rumunus, rumunijos piliečius ir apkaltina prekybą žmonėmis, taigi ši problema liečia grinai Europos Sąjungą. Na, integruota politika kovai su priekyba žmonėmis negali apsiribuoti vien tik tai areštavimu to prekiautojo žmonėmis, nusikaltelio. Reikia kovoti ne tik tai prieš. Reikia kreiptis ir į nukentėjusiuosius nuo šito nusikaltimo. E, aukos tikrai neturi jaustis vieni, aple, vienos apleistos, jų negalima palikti nuo šaly, iki joms teisiškai, mediciniškai padėti, socialiai, finansiškai jas paremti. Taigi taip pat galbūt reikia numatyti kažkas kompensacijas, kad jos galėtų e, pasinaudoti teisinę sistemą. Ir aš manau, kad tai labai svarbu paminėti naujoje direktyvoje, ponas Baro. E, ir ponas Lopes tikrai labai gerų dalykų paminėjo. Jie taip pat kalbėjo apie tai, kad, man atrodo, komisaras tai pasakė, kad asmenys e, naudoja, bet, naudojantys mm, e, įvergovę mm, patekusių žmonių paslaugomis turėtų taip pat būti baudžiami. Aš taip pat prašyčiau, klausiau, kaip galima padėti aukoms, kaip galima joms padėti, jei jų uh, darbas, jų funkcija, nes vis tik tai yra darbas, net, net jeigu vergiškomis sąlygomis, jeigu jie, už tai būtų bau, yra baudžiama. Kaip galima padėti asmeniui, jei jis bijo, kad jis bus nubaustas pagal baudžiamąjį procesą? Aš norėčiau gauti klaus, atsakymą šį klausimą. Aukos, priekybo žmonėmis aukos, taip pat turi teisę gauti nuolatinį gyvenimo leidimą. Tam tikromis sąlygomis, be abejonės, nes tokiu būdu jos tikrai nebebijos būti sugražintos į šalį, iš kurios jos buvo išvežtos jėga ir tada bus na, įsitikinusios, kad gali e, pateikti skundą prieš e, nusikaltelį juos įkalinant į vergyją ir nebebijos būti gražintos į šalį. Nes gražinti į šalį jie vėl susidurs su savo e, skriaudėjais. Taigi, ponas komisarė, ponas e, pirmininkė ES, ta naujoji pagrindų direktyva turėtų suteikti daugiau galių aukoms, daugiau teisų aukoms ir jiems garantuoti naują ateitį. Štai ko aš tikiuosi šio naujo dokumento. Ačiū. Ačiū toliau. Pana Ziobro. Vieną minutę. Labai ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų gėdinga, kad šių dienų Europoje, kur vyrojam laisvė ir žmogaus teisės staiga tampa vergystės vieta tokiam didžiuliam žmonių kiekiui. Tai iš tikrųjų šokiruojanti naujiena, nes dažnai mes kalbame apie labai pažeidžiamas žmonių grupės - moteris, vaikus. E, Teisingumo komitetas ir aš pats, e, kuris Lenkijoje dirbu kaip e, valstybės prokuroras, mes nekartą susidūrėme su baudžiamosiamis bylomis ir su Pran... Ir paaiškėjo, kad šis nusikaltimas nepažįsta jokių sienų, nepripažįsta jokių sienų. Todėl norint veiksmingai kovoti su tokiais nusikaltimais, taip pat labai svarbu, kad valstybės narės uh, E, sukurtų centralizuotas profesionalias valdžios institucijas, kurios e, gerai koordinuotų veiksmus vietoje ir taip pat būtent užtikrinti gerą e, tarptautinį bendradarbiavimą, kur be abejo savo vaidmenį turi suvaidinti Europinės institucijos. Dar dvi temos. E, Priekybė žmonėms be abejo yra pirmiausiai nusikalstamų grupuočių e, veiklos vaisius ir dėl to labai svarbu e, kalbėti apie labai rimtas bausmes, labai rimtas sankcijas tam, taip pat konfiskuoti turtą tų, kas pelnosi iš tos prekybos žmonėmis. Labai ačiū toliau, ponia Ernst. Pusantros minutės. Prekyba žmonėmis yra iš tikrųjų viena iš nudenos gėdų e, randų ir pirmiausiai be abejo jo šaltinis yra skurdas, kartais įslavinimas toka, nežinia. E, pirmiausia nukenčia moteris ir nepilnamečiai. Ir dėl to be abejo komisija turi imti skubių priemonių. E, viena iš pagrindinių sąlygų kovojant e, su šio nusikalstamu būtų aukų teisų stiprinimas. Nes vien bausmėmis mes veiksmingai nepakovosime. Turi būti statytos aiškios taisyklės E, dėl to, kad e, aukos, prekyba žmonėmis pačios nebūtų baudžiamos, e, taip pat, kad būtų parūpinama apsauga ir palaikymas tiek prieš teismo procesus, tiek ir po jų, jeigu ypatingai šios aukos imsis duoti parodymų. Tai turi būti visiškai aišku ir aiškiai atspindėti programoje. Taip pat mums reikia ilgalaikės aukų apsaugos, liudininkų apsaugos programų. E, jeigu kalbame apie priekybą žmonėmis, tai turime e, taip pat e, užtikrinti, kad konsultacijos, patarimai būtų teikiami ne tik tai vaikams, bet ir visoms aukoms nemokamai. Tams reikia specialių teisininkų kaip reikia specializuotų teisininkų vaikų byloms, vaikų atvejams. Na, o kalbant apie prevenciją, mes be abejo turime apmokyti ir policininkus, ir teisėjus, ir kitus pareigūnus. Aš labai tikiuosi, kad Ispanijoje pirmininkavimo laikotarpiu iš tikrųjų prims mūsų žodžius giliai domen. Ačiū. Toliau panas Pargezijo. Ačiū pirmininkė. Šiandieną E, kai klausėmės kandidatės į naują komisarę, e, e, būtent šioje pozicijoje šioms pareigoms. Mes išgirdome, kad iš tikrųjų kova su prekyba žmonėmis ne dviprasmiškai yra vienas iš prioritetų ir tai labai džiugu, nes prieš keltą metų dar taip netrodė. Uh, Labai svarbu, kad be abejo būtų įmamasi priemonių ir kovai su nelegalia migracija, nes mes matome, kad e, daug nusikaltelių pasinaudoja būtent nelegalių migrantų pažeidžiamą patimi. E, taip pat e, dažnai tokie nelegalus migrantai tampa ir nelegalios prekybos žmogaus kūno dalimis, organais, aukoms. Na, iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad šioje prekybos žmonėmis susiklosti ištisa kultūra, ištisos tradicijos. Uh, Na ir e, viena iš priežasčių yra nelegali imigracija, nes vėlgi e, šį procesą organizuoja nusikalstamos grupuotės, jos įveža žmonės nelegaliai. mes matome, kad kartais tokia veikla organizuoja ne vien e, Europinės organizacijos, bet ir organizacijos veikiančios už Europos ribų. Ir dėl to turime labai rimtai žiūrėti šitą reiškinį. mes turime įvertinti sąsąją tarp e, šio nusikalstamo proceso ir nelegalios imigracijos. Kol kas mes šių procesų dar nekontroliuojame. Pono Dodds nėra, jo vietoje ponas Papa Nikolau. Dėkui, pirmininkė, ir aš noriu pasveikinti šio svarbaus klausimo autorės gyvename šio laikiname pasaulyje ir tarsi turėtume manyti, kad prekyba žmonėmis iš visuomenės gyvenimo turėtų būti išnykusi. Bet statistika rodo, kad taip nėra. E, visame pasaulyje kasdieną milijonai žmonių nukenčia nuo šio reiškinio. Vien Graikijoje e, per metus uh, tokios prekybos e, seksualiniam išnaudojimui aukomis tampa apie 40 tūkstančių moterų ir vaikų. Institucinė sąranga Europoje kovai su, tokiomis, e, su tokiais nusikaltimais nėra pakankama Jau buvo minėta, kad mūsų požiūris turėtų būti holistinis, mūsų veiksmus reikia paspartinti. Būtent dėl to ir laukiame naujų teisėkuros pasiūlymų. Antra, turime galvoti apie tam tikrą paramos aukoms infrastruktūrą. Džiaugiausi e, išgirdęs, kad ketinama sukurti tam tikras struktūras E, kur žmonės e, galės e, būti apmokomi, kur jiems galės būti suteikta pagalba. ES, kuri turi gerbti žmogaus teisės ir orumą, tokiam reiškiniu iš tikrųjų neturi būti vietos. Pone Kosta, pusantros minutės. Pone pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad svarstome šį vakarą šią temą. Iškyla daug klausimų ir e, noriu padėkoti pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Tame tarpe ir su komisija. E, šiandieną iš komisijos išgirdome rimtų įsipareigojimų, tas pats pasakytina apie pirmininkaujančią Ispaniją. Tikrai tikėsimės, e, tikėsimės kad e, neužilgo pamatysime e, direktyvos projektą būtent e, sukonstruota taip, kaip kad mes norėtume. Iš tikrųjų, šimtai tūkstančių žmonių nukenčia nuo šios rykštės, dauguma iš jų yra moterys ir nepilnamečiai. Tiesą sakant, per pastaruosius metus matome šio reiškinio plitimą, todėl būtina ES imtis veiksmų. E, Stokholmo programoje jau matome tam tikrų naujovių. Tai yra pažanga. Jeigu ES matysime tokias taisyklės, kurios e, Italijoje galioja jau nuo 98 metų, tai ko gero galėsime išspręsti problemas susijusias su leidimais gyventi ir kitas problemas. Mums reikia aktyvių priemonių taip pat kalbant apie sankcijas už šiuos nusikaltimus. Taip pat reikėtų įvertinti, geriau įvertinti mūsų galimybės e, nuveikti e, ką nors nusikaltimų aukoms. Turime paremti žmonės, kurie atsiranda Europoje kaip, žmonių, a, kaip prekybos žmonėmis aukomis. E, matome daug tragiškų atvejų jiems atvykstant prie Europos krantų. Pone Parvanova. Pone pirmininkė, kolegos, noriu pasveikinti pranešėjas komisiją, pirmininkaujančią Ispaniją už jų pasiryžimą kovoti su šia problema. Kai kalbam apie kovą su priekyba žmonėmis, turime galvoti apie bendrą europinę platformą, kad mūsų valstybių narių veiksmai būtų veiksmingesni, apsaugant e, priekybą žmonių aukom, e, e, priekybą žmonėmis aukas. Mums reikia ES lygmens koordinatoriaus, kuris užtikrintų, kad visas valstybės narės užims vienodą poziciją šio reiškinio atžvilgiu mums reikia išsiaiškinti šio reiškinio šaknis, priežastis ir parengti aktyvių veiksmų programą, organizuoti informacinės kampanijas ir užtikrinti paramą aukoms, prisidėti prie jų reabilitacijos. Norint susidaroti su šia transnacionalinė problema, mums reikia e, bendros strategijos, kad galėtume veiksmingai kovoti su priekyba žmonėmis. Pone Jana Kutakis, vieną minutę. Žmogus, kuris yra kito nuosavybė, dėja, tai nėra žmogo, prekybos žmonėmis apibrėžimas, tai yra vergyjos apibrėžimas. Šis reiškinys yra baudžiamasis nusikaltimas ir jisai plečiasi valstybėse narėse. Reikia pasakyti, kad smurtas šeimoje prisideda prie šio reiškinio plitimo. Junktinėje karalystėje per metus maždaug 5000 asmenų tampa šio nusikaltimo aukomis, iš kurių maždaug 330 yra vaikai. Mums reikia imtis iniciatyvų, kurios būtų aktyvios, kurios kiltų valstybėse narėse, bet būtų paremtos ES lygmeniu. Dėkojame. Dabar ponė Svensson. Pusantros minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Jeigu nebūtų paklausos, tai žmonės, kurie nori išnaudoti e, pigią darbo jėgą, neturėtų ką veikti, jeigu nebūtų vaikų išnaudojimo, tai vėlgi nebūtų ir priekybos žmonėmis. Taigi paklausa čia yra kertinis žodis, kada kalbame apie kovą su tokia prekyba žmonėmis. Dar vienas svarbus veiksnys yra tas faktas, kad žmonės visame pasaulyje gyvena skurde, nežmoniškomis sąlygomis ir dėl to jie lengvai tampa aukomis tų, kurie nori juos pardavinėti kaip gyvą prekę. Taigi mes turime pirmiausiai dirbti, kad sumažėtų paklausa. O paskiau, be abejo, turime sukurti prevencinės priemonės. Pavyzdžiui, gerindami gyvenimo sąlygas e, pirmiausiai tose pasaulio dalyse, iš kur tos aukos ir būna kilusios. Mūsų frakcija norėtų padėkoti ponė Heitim ir ponai ir taip pat kitiems kolegoms iš mūsų komiteto. Aš norėčiau vis dėlto, kad būtų pateikta diferencijuotų pasiūlymų dėl pagalbos, galimos pagalbos aukoms. Mums reikia įvairių priemonių paketo ir be abejo, šios priemonės turi būti skirtingos, pavyzdžiui, tais atvejais, kada asmo tapo priverstinio darbo auka arba seksualinio išnaudojimo auka. Ačiū. Ačiū toliau. Pone Jimenez specialibarijo. Pusantros minutės. Ačiū. Pirmininkė. Pasak jungtinių tautų apie 270 tūkstančių asmenų e, praeitais metais tapo aukomis, e, prekybos žmonėmis aukomis vieno Europos Sąjungoje. Taigi e, reikėtų be abejo pirmiausiai e, didžiulį dėmesį skirti aukų reikmėms, aukų situacijai. Dauguma iš jų yra moteris ir vaikai ir mes tikrai negalime užmerkti akių. E, ir nematyti, kad pačioje mūsų panosiai sukasi šitas seksualinio išnaudojimo ratas. Todėl parlamento siūlymas, e, kad mm, pagalba aukoms turėtų būti visiškai besąlygiška, o bausmės turėtų būti be galo griežtos, e, bet ir sugerba palaikymą. Aš tikrai raginčiau pirmininkę ir komisijos nariai, e, naudoti visas įmanomas priemonės siekiančius į kelią kovai, e, siekiančius į kelią mm, e, prekybę žmonėmis. Ir Europos mūsų turėtų būti parengtas taip pat aukų apsaugos paketas. Aš dar švediai pirmininkaujant pabrėžiau apie tokių priemonių būtinybę. Tai turėtų būti naudingas instrumentas, kuris leistų atsikratyti mums šitos, šito gėdingo reiškinio. E, ir e, toks, toks priemonių paketas turėtų užtikrinti aukų apsaugą visoje ES teritorijoje. Nes e, manau, kad iš tikrųjų mes turime labai rimtai sureaguoti šitą vieną šimčiausių iššūkių mes tą mūsų visuomenėje. Ir mes praktiškai esame skolingi visoms aukoms ir neturime kelti jokių papildomų sąlygų. Toliau ponia Flaško Belova. Nu, nu. Pirminkė, visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjams, ponia Hidir Power, kadangi jos iš tikrųjų temą išnagrinėjo labai įvairiapusiškai ir aš e, pritariu jų darbo rezultatams. Aš tik norėčiau išsakyti keletą pastabų. Daugelis žmonių iš tikrųjų nesuvokia, kokiu mastu vyksta priekyba žmonėmis. Tai yra trečias pagal pelningumą ir patrauklumą nelegalus verslas pasauliniu mastu. Daugiausiai vėlgi aukomis tampa vaikai ir moteris ir mes visi turime imtis veiksmingų, koncentruotų, sutelktų pastangų. Ir turime e, užtikrinti, jog būtų sprendžiamas problemas visose srityse, tiek paklausos mažinimo srityje, tiek e, prekybos procesų mažinime, tiek e, aukų apsaugoje. Iš tikrųjų, dažnai aukomis tampa žmonės, kurie gyvena blogomis sąlygomis ir mes turime pirmiausiai e, užtikrinti oresnį, geresnį gyvenimą tose kraštuose. E, taip pat turime e, įdėkti labai griežtų sankcijų tiem, kas užsiema tokia prekyba. E, visi tokie nusikaltėliai turi būti griežtai baudžiami ir reikėtų savočkų pavyzdinių parodomųjų sankcijų, parodomųjų procesų, kurie atgrasintų kitus E, tai turėtų užsimti Eurojustas ir kitos institucijas. Toliau, ponė Vikstrom. Na, kaip daugelis jau minėjo, vergyje iki šiol dar nėra panaikinta. Šių dienų vergai pirmiausiai e, yra prekybos e, seksualinėms reikmėms aukos, taip pat e, moteris bei vaikai parduodami kaip kokie mėsos gabalai, kaip bet kuri kita prekė ir tas vyksta nuolatos. Žmonių atimamos elementarios teisės ir mūsų valstybėse narėse tai yra nudienų vergai. Pone pirmininkė, tai turėtų būti vienas iš Tai, tai yra vienas iš didžiausių Europos trūkumų arba spragų ir mes turime visokiausių e, priemonių, kad sumažintumėm tiek pasiūlą, tiek paklausą. E, e, mano šalis ėmėsi uždrausti seksualinių paslaugų pirkimą, šitas draudimas galioja jau dešimt metų ir mm, šiaip jau E, būtina užtikrinti, kad apskritai tokia prekyba žmonėms būtų negalima. E, dar 1807 metais Amerikoje buvo uždrausta vergija. Ir e, dabar mes tiesiog esame įsipareigoję nudinos ateities kartoms. Ta pačia proga norėčiau padėkoti ponė Bauer už darbą, kad mums buvo naudingas. Ponas Černetski. E, panas komisijos nariai, ministrė, ponios ir ponai. Prieš keletą minučių žaliųjų partijų atstovai teisingai akcentavo, kad ši problema, priekyba žmonėmis, nėra išorės problema, kuri importuojama į ES. Tai taip pat ir vidaus problema. Taip pat ir mano šalies piliečiai yra pardavinėjami į bent kelias kitas ES valstybės. Tai labai rimta problema. Ir aš manau, kad čia mes turime veikti solidariai. Ne tik ES institucijos, bet ir kiekviena valstybė narė. Priminsiu įvykius prieš keletą metų, kai italų policija ir italų administracija sureagavo į tam tikrus signalus iš Lenkijos ir likvidavo e, prekybos žmonėmis e, žydinius, e, kur buvo įdarbinami nelegalus darbuotojai iš Lenkijos. Pone Roitova. Kolegos, milijonai žmonių kiekvienais metais yra eksploatuojami kaip prievartiniai darbuotojai ar kaip sekso vergai. Visoje ES ši veikla yra traktuojama kaip baudžiamasis nusikaltimas pelnas iš tokios veiklos yra didesnis negu kad už priekybą narkotikais. Ir vis dar neturime bendros strategijos, nekoordinuojame ES institucijų ir valstybių narių veiklos. Aš kreipiuosi į pirmininkaujančią Ispaniją ir raginu užbaigti dėrybas tarp valstybių narių dėl bendrų sankcijų apibrėžimų. Mes turime veikti aktyviau, mažindami paklausą seksualinėms paslaugoms. Yra baisu, kad vaikų eksploatacija plečiasi. Taip pat trūksta veiksmingų prevencijos ir informacijos priemonių tiek tarp vaikų, tiek tarp tėvų. Nemažas e, vaikų procentas prisipažino, kad e, jie e, buvo įtraukti į tokią nusikalstamą veiklą interneto dėka. Mes esame savo piliečiams skolingi naują koordinuotą požiūrį, kovodami su prekyba žmonėmis. Raginu, kad komisija Europos parlamentui pateiktų visą kompleksą naujų pasiūlymų, kurie leistų susidoroti su prekybos žmonėmis reiškiniu. Ponės Gonč nėra, dabar pasakys ponė Thompson. Vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė, brangus kolegos, noriu padėkoti pranešėjams už svarbę rezoliuciją, ES iškilo didžiulis iššūkis užkirsti kelią ir e, kovoti su prekyba žmonėmis. Tai didžiulis verslas, jis yra patrauklus, nes baudžio, bausmės ir baudos, lyginant su bausmėmis, tarkime, už nelegalią prekybą narkotikais ar ginklais, yra palyginti nedidelės. Tuo tarpu matome, kad šis nusikaltimas yra nukreiptas prieš labiausiai pažeidžiamus asmenis. Turime pažvelgti į paklausos problemą ir imtis priemonį. Turime kriminalizuoti tokių paslaugų, seksualinių paslaugų vartotojus. Taigi tikrai gerai, kad komisija imsis veiksmų šioje srityje. Dabar žodis poniai Blinkevičiūtė. Vieną minutę. E, e, Gerbim, gerbiamas pirmininkė, gerbimi kolegos. Pastarųjų dienų įvykiai Lietuvoje, kai buvo suimta organizuota gauja besipelnant iš prekybos žmonėmis, dar kartą parodo, kad šis nusikaltimas yra plataus masto reiškinys, kuris dar labiau intensyvėja ekonomikos ir finansų krizės metu šiuo metu beveik devyniasdešimt procentų prekybos žmonėmis aukos yra moterys ir vaikai iš kurių dauguma tampa aukomis dėl skurdo ir bandymo išgyventi. prekyba žmonėmis yra siaubingas nusikaltimas ir pats didžiausias žmogaus orumo pažeminimas nėra nieko baisiau kaip būti parduotam kaip vergui. todėl labai svarbu yra sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir su trečiosiomis šalimis užtikrinti dialogą su nevyriausybinėmis organizacijomis raginti komisiją įsteigti europos koordinatoriaus pareigybę šiais klausimais. būtina taip pat užtikrinti prekybos žmonėmis aukų saugumą ir visapusišką jų integraciją. visi šio baisaus nusikaltimo dalyviai organizatoriai rėmėjai neturi išvengti atsakomybės. Dėkoju. Spontaniškos procedūros pirmasis kalbėtojas ponas Mikolasičias. Mėly kolegos, aš norėčiau <clears throat> pasveikinti klausimo autoras. Ir noriu pasakyti, kad priekyba žmonėmis yra viena iš pelningiausių nusikalstamų, tarptautinio nusikaltimo veikų. Pagal statistikos duomenys manomės, kad nuo 700 tūkstančių iki milijono aukų yra įtraukiama į, tinklų, į tos tinklus ir ES yra apie 300 tūkstančių per metus nukenčiančių nuo tos veiklos. Taigi tikiuosi, kad ateitie mes tikrai imsimės priemonių, kurios leis mums kovoti prieš tokias praktikas. Reikia taip pat bausti ne tik tai prekybo žmonėmis autorius, bet ir naudotojus tų paslaugų. Reikėtų taip pat labiau apsaugoti aukas, nepriklausomai nuo valstybės narės, kurioje e, jos e, tuo, tuo metu yra ir nuo paslaugų teikiamų. Auka neturi būti laikoma antrinė šiame procese. Taip pat yra labai svarbu padėti mažamečiams. Ir taip pat noriu pasakyti, kad priekyba žmonėmis labai dažnai yra susijusi su organų priekyba. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti. Ačiū, kad leidote man trumpam pasisakyti, ponia Kanebach. Yra labai svarbu šiandien, kad šiandien svarstame šį klausimą. Prekyba žmonėmis yra labai ilgai buvo tabu, vis dar yra tabu mūsų visuomenėse. O mes esame labai civilizuoti, tačiau dėja labai daug moterų nukenčia nuo prostitucijos, aš ypač galvoju apie prostituciją, tačiau ir vaikai nuo to nukenčia. Mes nenorime to matyti. Tam, kad mums pavyktų kovoti su priekybo žmonėmis, mums būtina uh, informuoti visuomenę, mums taip pat reikia finansinių išteklių tai kovai. Nes kalbama ne tik tai apie nusikaltelių sulaikymą ir baudimą. Reikia taip pat, kad ir aukų apsauga būtų užtikrinama tinkamai, kad aukos toli galėtų išgyventi, kad jos turėtų pakankamai pinigų, kad vėl būtų integruotos į visuomenę. Na čia tas skambu žodis integravimas į visuomenę, bet taip turi būti ir moteris ir vaikai turi būti integruoti, į, ypač moteris turi būti integruotas į legalų darbo pasaulį. Pane Berdė, mm, jau seniai reikia Europos lygio veiksmų, sprendžiant šį klausimą. Džiaugiuosi išgirdęs e, pono Garydos pastabas dėl vaikų, e, taip pat e, tai, ką pasakė ponas komisaras bei ponė Valstrom šį rytą per klaustimus Mums reikia sukurti paramos sistemas aukoms, ypatingai vaikams. Jų poreikiai skiriasi nuo suaugusiųjų, kurie yra prekybos žmonėmis aukos. Junktinėje karalystėje yra e, nemažai žmonių, kuriais buvo prekiauta pačioje Junktinėje karalystėje. E, mano regione yra tokių vaikų, bet mes matome, kad e, kai e, reikia tokias aukas suregistruoti, jų tiesiog nebelieka, nes juos kontroliuoja to nusikaltimo vykdytojai. Tokios aukos neturi balso, jie yra pažeidžiami, jie remiasi ES e, sugebėjimu juos apginti. Ponas Maier. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Prostitucija, e, įsilaužimai, vagystės, nusikaltimai, kuriuos vykdo e, prekybos žmonėmis aukos, raginami nusikaltelių kelia didžiulės problemas. Turime pripažinti tai, kad dauguma prekeivių žmonėmis e, prekiauja e, žmonėmis iš e, vidurio Europos. E, toli gražu ne visada trečiųjų valstybių piliečiais Kol kas kovos su uh, tokia prekyba uh, priemonės neveikia praktikoje. Mes iš tikrųjų matome, uh, kad veikia net ir vadinamasis nusikalstamas turizmas, kuomet tokios aukos pervežamos autobusais. Aš manau, kad kovojant su šiuo nusikaltimu kartais galbūt reikėtų suspenduoti ir Šengeno erdvės nuostatas. Pone Zaborska, dėkoju pirmininkė, e, labai dėkoju klausimo autoriems. Ir noriu pabrėžti vieną dalyką, kuris glaudžiai susijęs su šia problema. E, parengtoje rezoliucijoje teigiama, kad vaikai taip pat tampa šio nusikaltimo aukomis E, iš tiesų, 79 e, procentai visų aukų yra moteris ir vaikai. Ir e, ginant, apginant, apsaugant vaikus nuo šio nusikaltimo, svarbus vaidmuo vis tik atitenka jų tėvams. Dažnai tėvai nežino, kaip vaikai leidžia laisvą laiką, kas su jais atsitinka. Todėl turime visų pirma informuoti tėvus apie jų vaikams iškylančius pavojus. Deja, e, šioje rezoliucijoje, jos projekte, e, tėvų vaidmuo niekur nėra paminėtas. Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, w kontekście dzisiejszego. Panie pirmininkė, ponios ponai, mėly kolegos, šių diskusijų kontekste mes turėtumėm uh, E, ypatingą dėmesį skirti trim problemom. Visų pirma, nepakankamai nusikaltėlius stoja prieš teisingumą, nors stacija liktai gerėja, bet pučiamai bylų e, prekybos e, žmonėmis rytyje kol kas dar per mažai. Kitas dalykas yra tai, kad aukos nesulaukia reikiamos paramos ir kompensacijų. Jeigu vertinsime Europos prekybos žmonėmis mastus, tai panašu, kad tik tai kelios susibės narės ėmėsi deramų priemonių. Trečia, situacija nėra pakankamai, pakankamai gerai stebima. Ir panašu, kad problema nėra pribota vien tik tai europinė teritorija. Todėl labai svarbu, kad Europa bendradarbiautų su analogiškams e, tarptautinėmis organizacijomis ir tokiu būdu būtų e, nešta pridinė vertė kovojant su, kova, su, su priekyba žmonėmis. Kągi, to mes baigėme spontaniškų pasisakymų. Um, ratą. Dabar žodis vėl ponui Lopes Garygdo. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Na, ši diskusija. Problema. Un problema, kai... Ši diskusija tikrai e, atskleidžia, kad mes sprendžiam problemą. kuri yra labai svarbi ir labai svarbu, kad ši diskusija dabar vyksta būtent labai tinkamas metas. Pirmą kartą aš pasisakau Europos parlamente ir man tikrai garbė tokia tema pasisakyti. Mm. Įdomi diskusija šį vakar buvo. Ir aš džiaugiuosi, kad taip jie yeah. mm, pasisekė ta diskusija. Ši problema, suprantate, yra plataus masto ir negalime pasitenkinti tik tai kalbomis. Žodis turi tapti kūnu. Turime suprasti, kas, mus, kas yra mūsų priešai, o tie priešai yra labai stiprus, dėl to mums reikia labai stiprios politinės valios šiai kovai. Ir aš džiaugiuosi, kad šioje salėje ta politinė valia buvo pareikšta Ispanija pirmininkaudama ES kartu su visomis valstybėmis narėmis ir institucijomis tikrai rimtai imsis spręsti šią problemą, nes mums jį labai rūpi. Ja, mes turime spręsti Europos mastu. Tikrai, ponė Hausa gerai pasakė. Ir ponas Papa Nikolau, pona Papanova taip pat pa, išpra, išreiškė pa, pa, savo pavyzdžiais pasakė, kad tai yra tarp valstybinė problema pačioje Europos Sąjungoje. Taigi reikia, kad komisija, ir aš pabrėšiu būtent tai, kad komisija sukurtų direktyvą leidžiančią mums spręsti būtent šią problematiką. Taip pat kolega gerai apibrėžė tai, ko mums reikia - trys didžiosios ašys mūsų veiklos, mūsų kovos, kurių mes turime laikytis. Taigi jos yra tokios. Aukų apsauga, pirmoji šis. Aukų apsauga yra. Daugiausia minėta šioje salėje šį vakarą. Ir sąrašas tų apsaugos veiksmų yra labai ilgas. Aukos tai dažniausiai moteris, vaikai, taigi labai pažeidžiami asmenys. Pone Jimenez labai gerai pasakė, kad reikia tikros aukų apsaugos sistemos, tai būtų prioritetinė Ispanijos pirmininkavimo e, veikla. Taigi, aukų apsauga. Antra, bausmės, griežtos bausmės nusikalteliams. Tikrai, čia buvo griežtų pasisakymų salė šią temą ir trečioji ašis reikia apmastyti paklausos aspektą, paklausos šioms paslaugoms klausimą. Tai yra kompleksinė problema, jas sunkiai spręsime turbūt, bet negalime jos vengti. Taigi tai yra tos trys pagrindinės ašys, kuriomis turėtume remtis, kurdami savo tą holistinį kovos su priekyba žmonėmis metodą. Pirmininkaujant Ispanijai, Ispanija kaip pirmininkaujantį valstybę tikrai prisima didelį įsipareigojimą šią prasme. Na ir ponai Baro žodis. Pirmininkė, aš manau, kad ši diskusija iš ties pakankamai nušvietė mūsų pasirengimo lygį tai naujai direktyvai. Tikrai patvirtinu, ponas ministrė, komisija ketina ją pateikti, pristatyti jau pavasarį šių metų. Aš pasinaudosiu Klodo Moraes e, formuluotę, kuris pasakė, kad reikia kovoti su pačiom, pačiomis moderniausiamis priemonėmis prieš šią rykštę, kuri dažnai atsira, kuri dažniausiai ir naudoja tuos šiuolakiškiausias, moderniausias priemonės. Jūs, ponas ministrė, ką tik pasakėte, kad yra trys tokie ramšiai, trys ašys, taigi aukos, tada bausmių griežtumas ir taip pat paklausos klausimas. Aš labiau pakalbėsiu apie aukų apsaugą, nes mes jau esame dėrėjęsi dėl pagrindų sprendimo mm, susijusios su paramos aukoms e, klausimu. Taigi mes sieksime būsimoje direktyvoje numatyti e, būsto, medicinos paslaugų, psichologinio konsultacijų pasla... teikimą ta kalba, kuria kalba aukos ir taip pat kitokių įvairių paramos priemonių. Ir tuo pačiu atsakysiu poniai Zaborska, kad, na, iš ties, kalbant apie vaikus nukentėjusius nuo priekybos žmonėmis, komisija spręs klausimus susijusius su šios, šios blogybės prevencija, su integracija ir reintegracija tų vaikų per veiksmų planą dėl suaugusių nelydimų mažamečių. Mes siūlysime šį veiksmų planą, kurį patvirtins kolegija 2010 m. pavasarį ir vėliau egzaminų nagrinės taryba ir parlamentas. Tame veiksmų plane mes siūlysime tam tikrus na, kelius, kryptis, kaip kovoti su šiuo reiškiniu, niekino nelydami nepilnamečių atvykstančių į ES. Bet Pone Zaborska, jūs taip pat teisi, reikia įtraukti šį, šios veiksmus veiks, e, šeimas. Šeimos turi rūpintis priežiūrą tuo, kaip, tarkime, vaikai naudojasi internetu, nes internetas dažnai e, na, yra tas rizikos šaltinis. Kaip jūs ir sakėte, ponas ministrė, tikrai aiški politinė valia čia buvo išreikšta kom. Aš manau, kad mes esame pakankamai gerai pasirengę šiam direktyvos projektui, todėl jį greitai ir pateiksime. Norėčiau padėkoti parlamentui už <clears throat> ne tik už paramą čia išreikštą, bet ir už tas mintis, tas įdomias kryptis, kurias čia iškristalizavote per šią diskusiją. Dar kartą dėkoju visiems kalbėjusiems, nes Europos parlamentas tikrai turi labai svarbų vaidmenį šioje kovoje su tą blogybę. Ačiū. Well, thank you, Commissioner. Ačiū, komisarė. Ačiū, ministrė. Ačiū pranešėjams, ačiū kalbėjusiems, taip pat ačiū visiems pagrindiniams darbuotojams, vertiems ir panašiai. Diskusijos baigtos, posėdis baigtas.